Per pirmąjį skaitimą pirminink, e, tarybos pirmininkas e, pranešė apie. Ir, ir parlamentas e, gali išreikšti savo nuomonę iki balandžio 26 dienos nuo rydienos. So. Colleagues, please. Kolegos, prašau išeiti iš salės, nes pradėsime